Colleghi, la seduta è ripresa. Prima di... Eh... E, posėdis tęsiamas, kolegos. Prieš pradedant noriu pasakyti, kad Norėčiau pasakyti, kad vienas italų kareivis buvo sužeistas, o vienas nužudytas e, Afganistane. Taigi mes norime to žuvusio kario šeimai išreikšti užuojautą. Dabar pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl Haičio atstatymo praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo. Humanitarinė pagalba ir atstatymas. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Piebalks. Atsiprašau ponui, poniai Georgievai, kuri kalbės komisijos vardu. President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie jūsų ir išreikšti užuojautą tiems, kurie nukentėjo jų šeimams, šeimoms. Prieš metus mes matėme vieną iš baisiausių gaivalinių nelaimių pastarųjų metų istorijoje, kuri vyko Haityje. Bet taip pat pasireiškia ryškiausiai galbūt solidarumas su žmonėmis, kurie nukentėjo nuo nelaimės. Ir mums tai yra visiems drąsos pamoka. Praėjus metams po nelaimės norėtume padė... prisiminti tuos, kurie mirė, taip pat prisiminti tuos, kurie išgyveno. Mes pažadėjome jiems savo pagalbą ir vykdome savo pažadus. ES yra esminė dalis pasaulinių solidarumo pastangų skirtų Haičiai. Mes sutelkėme visas turimas priemonės, kad galėtume teikti humanitarinę pagalbą. Ir, kaip vėliau jums plačiau papasakos komisaras Piebalgas, E, siekėme, kaip galima greičiau e, atstatyti šalį. ES skyrė daugiau kaip 320 eurų iš karto humanitarnės pagalbos. Iš tos sumos e, pernai komisija skyrė 120 milijonų eurų. 130. Tai leido mums pasiekti daugiau kaip 4 milijonus haičio gyventojų teikti jiems maisto pagalbą, sanitarinę pagalbą ir pusantro milijono žmonių gavo tam tikrą laikiną būstą. Ne tik tai Porto Prince veikėme, bet ir kitose nukentėjusiuose miestuose Žakmelė Logan. Ir mes padėjome pusiai milijono haitiečių, kurie išvyko į, po, iš Porto Princo į kaimo teritorijos pas savo uh, gyve, uh, artimuosius. Mes padėjome mm, valyti kelius, taip pat teikėme E, pagalba grinaisiais pinigais. Mes taip pat 22 milijonus skiriame sveikatos apsaugai, kovai su choleros epidemija, e, vandens grininimui, e, epidemiologinės stebėsenos organizavimui. Padėjome maždaug 150-80 žmonių. Iki šiol žmonės dabar 900 žmonių gali naudotis geresnėmis sanitarnėmis sąlygomis, pusę milijono švarių vandenių. Mes e, skiriame 1,3 e, milijonus vienetų prausimosi priemonių. Tikėjomės, kad praėjus metams po nelaimės padėtis e, bus geresnė, bet taip neįvyko. Dėl to mes šiais metais E, numatome 33 milijonus eurų ir būsime pasirengę suteikti daugiau lėšų, jeigu reikės daugiau pagalbos. Šiais metais mūsų prioritetas yra aprūpinimas būstų, sanitarinės sąlygos, e, sveikatos apsauga. Taip pat mes ir toliau geriname sanitarinės sąlygas, kadangi prastos sąlygos kelia pavojų, kad gali išplisti toliau choleros epidemija. Mes ir toliau dirbsime sveikatos apsaugos srityje. Dabar sistema sveikatos apsauga visiškai yra žlugusi, ji negali padėti žmonėms. Šiame procese mes e, labai daug pasikliovėme humanitarnės pagalbos darbuotojais ir noriu jiems padėkoti tiems, kurie gyve, rizikavo savo gyvybėmis, kad padėtų Haičio gyvenimui.